il Presidente. Vabbè, su che, su che cosa? Care colleghe e cari colleghi. Gerbiami kolegos, laba diena. Norėčiau paskelbti du pranešimus dėl Kasteks, Branner, Fejon, Breda ir kitų pateikto e, tos deklaracijos dėl Erasmus ir Leonardo programų. Mes gavome rezoliuciją raštu, kurią pasirašė parlamento dauguma. Daugiau kaip pusė parlamentarų. Šita deklaracija bus įteikta atitinkamu adresu tuo tekstu, kuris buvo patvirtintas ir dėl kurio buvo pasirašyta. Aš norėčiau pasidžiaugti tų vardų, kurie pateikė šią deklaraciją, kurie ją pasirašė ir suteiksiu kolegai Aš norėčiau nuoširdžiai padėkoti visiems parlamento nariams, kurie pritarė šiai iniciatyvai. Tai labai tvirtai rodo, kad Europos parlamentas e, yra įsipareigojęs. E, plėtoti partnerystę su pietų regionais, jaunimu ir e, programos Erasmus Leonardas dabar galės būti veiksmingai taikymos, taikomos. Grazie, grazie, onorevole Pejon. Passiamo adesso alla secondo annuncio. Dabar antrasis pranešimas. Norėčiau patikslinti informaciją.